tikrųjų jis yra labai purvinas. Pagalvokime apie mūsų piliečius. Jie nerimauja dėl e, rezidento statuso, e, dėl jo sutvarkymo. Tikrai tas nėra padaryta, teisės nebus suteiktos. Ir jeigu Faražas ir toliau e, tęs tokias kalbas ir, ir visą šitą šaradą, bus tikrai pražutinga. Jau kelis dešimtmečius gyvenantis piliečiai Junktinėje karalystėje neturi jokio e, supratimo dabar apie tai, kaip bus toliau, iki šiol nėra tikri dėl savo statuso. Mes privalome laikytis griežtai, ambicingai, ne, neleisti kad būtų nukrypta nuo mūsų sąlygų, nes galvojame apie savo piliečius. Ačiū. Vieną minutę, poniai Rankė. Kolegos, būkime pa, sažiningi patys su savimi. Daug kas jau yra pavargę, pervargę, jie nori žiūrėti pirmin ir mano, kad jeigu nebus e, numatytas pratesimas, tai tada pagaliau tas breksitas įvyks ir mes galėsime e, atsikvėpti lengviau ir toliau e, sėkmingiau kapanotis. Tačiau taip nebus, ne viskas išsispręs tuo Sienos e, klausimas tarp Šiaurės Airijos ir Airijos nebus išspręstas, biudžeto e, klausimai taip pat ne. Tarp ES ir Junktinės karalystės e, kokie santykiai toliau bus plėtojami irgi neaišku. Taigi tikrumo jokio nebus. O dabar atėjo metas solidarizuotis su tais piliečiais, kurie aktyviai eina į gatves, protestuoja, kurie apeliuoja į mus, kad pagaliau būtų imtasi kokį nors veiksmų ir liautųsi ta blokada ir aklavietė, kurioje esame. Manau, jums skirsime premiją už tai, kad laikėtės kalbėjimo laiko. Puikiai, jums tą padė... pavyko padaryti. Dabar tikrai jokio spaudimo, bet žodis suteikiamas ponui Krasnodemskijui. Dziękuję pani przewodnicząca. Ačiū, ponė pirmininkė. Klausiausi debatų ir mm, kėliau savo klausimą, kokias išvadas iš jų galima padaryti. Tad štai ką pasakysiu, turime nusiteikti liūdnam scenarijui. Tai yra mm, toks scenarius, kuris mūsų greičiausiai laukia ir kurio daug kas nenorime. Mums tenka atsakomybė šiuo istoriniu momentu dėl mūsų užgriūsiančios katastrofos. Abi pusės e, turi tą atsakomybę prisimti ir tikiuosi, kad ponas Barnier ir ponas Junkeris tą puikiai suvokia. Darybos e, turi būti tęsiamos toliau, kiek įmanoma greičiau, kad šių liūdnų pasiekmių būtų išvengta. amžiams atidėti problemos sprendimą lygiai taip pat e, lems chaosą. Taigi pagalvokite apie tai ir atitinkamai veikite. Ačiū, pusantros minutės, ponui Randžel. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad nenorėjome, jog Junktinė karalystė išstotų. Ir net jeigu apgailestaujame dėl to, vis dėlto gerbėme Britų mm, nuomonę ir valią. Visa tai vyko um, vadovaujantis gera valia, bendradarbiaujant. Ir per, per visą darybų laikotarpį buvo pademonstruotas atvirumas Britų piliečių atžvilgių. Ponas Junkeris, ponas Barnie tą aiškiai pademonstravo. Ir žinome puikiai, kad jeigu bent koks politikas, lyderis nėra gerbiamas Britų institucijų, dėl to galime tik apgailestauti. Tačiau esame vis tiek atvirai nusiteikę jų pasiūlymų atžvilgių, jeigu tik bus tokie pateikti. Mes e, sutinkame ir su pratesimu laikotarpio išstojimo, jeigu tai bus pagrįsta. Mes norime, kad gyvenimas visiems palengvėtų, tačiau norime, kad tai vyktų abipusiai. Tad pats laikas apeliuoti į premjerą Johnsoną. Jau metas liautis e, norėti būti kažkokiu amerikietišku superherojumi ir e, kalbėti tuščiai žodžiais Junktinės karalystės piliečiams. Pone Johnsonai, ar jūs tikrai rimtai galvojate, jog tai, ko mums dabar reikia, e, yra ta kieta žaliojo halko ranka, Mm, man atrodo, kad e, turėtumėte geriau pasitelkti Hario Poterio išmanaus e, sumaniojo berniuko magiją. Tuomet būtų gal žymiai geriau, negu kad dabar pirmininkė atsiprašau, bet vis dėlto viršijote savo kalbėjimo laiką. Ir beje, galėsite visgi kalbėti toliau, jeigu sutiksite su klausimu pagal mėlyną kortelę. Gerai, jeigu sutinkate, tuomet 30 sekundžių klausimui ir tiek pat atsakymui. Ponas Habib, jau trejus metus girdime, kad ES yra paremta taisyklės. Taisyklėmis. Ponas Rangelis minėjo pasirengimą dėrėtis dėl taisyklių, dėl, dėl susitarimo, dėl apsauginio mechanizmo. Tačiau noriu priminti jums tai, kad 12 e, punktas sustarimo numato e, galimybę atidėti išstojimą spalio 31 dieną, jeigu bus e, susitarta dėl. Ar galime laikytis tokio požiūrio? Iš tiesų neprašysiu atsakyti dabar į klausimą ir e, pabrėšiu, kad tai nebuvo klausimas, bet to buvo viršytas kalbėjimo laikas. Taigi dabar ponas Moreno Sančias, vieną minutę. Taip. Ačiū pirmininkė. Jungtinė karalystė panirs į chaosą po, e, po išstojimo be sutarties, kuris vyksta dėl politikų melo, kurie apgavo piliečius ir e, paėmė ir uždarė savo šalies parlamentą. Tai istorinis įvykis, dėl kurio kurio pasiekmes pajus ir Europos ir Britų piliečiai. Ispanų socialistų delegacijos pozicija yra iški, e, kuri atitinka šiandienos rezoliucijos tekstas. Mes prieš e, išstojimą be sutarties, mes už išstojimą e, su sutartimi, kuriai pritarė 27 valstybės. Sutartis, kuri numato teisų apsaugą ir mūsų piliečių apsaugą sutartis, kuri išlaiko taiką Airijoje per apsauginį mechanizmą, e, išvengiant kietosios sienos atsiradimo ten ir užtikrinant vidaus, es vidaus rinkos vientisumo. Kolegos, laikas bėga, todėl primenu Britų vyriausybei, kad reikia prisimti atsakomybę. Dar yra laiko, kad kalbėtojas nutraukiamas. Ačiū. Toliau vienai minutį žodis poniai Bier. Dear Mrs. President, dear colleagues, the scenario of a no Naudil scenarius yra realus. Mes visi sutarėme dėl katastrofinių e, pastraukimo be susitarimo padarinių, ypač kalbant apie airių ir britų užžiūrio teritorijas. Reikia nepamiršti, aišku, ir pačios Junktinės karalystės. Nepaprastųjų e, padėčių priemonės ir darbas su jomis yra labai svarbus. Ir aš labai vertinu komisijos naujausią e, pasiūlymą dėl MVI paramos tai turi būti daroma kaip įmanoma labiau ir visą apimančių būdų. Kolegos e, iš Britų, aišku, kad e, jie ap, gali apsispręsti e, pa, pakeisti premjerą ir tai galėtų būti jų galimybė atitinkamai toliau spręsti su pastraukimo iš ES susijusius klausimus. Tad Dieve palaimink mūsų um, rinktinė karalystė. Ponas Bito, ponė pirmininkė, meli kolegos, e, negalime atmesti tikimybės, kad e, e, Junktinė karalystė išstos be e, susitarimo. Nuo lapkričio pirmosios to pasiekmes žemės ir ūkio ir kitiems sektoriams bus labai juntamos. Jautenos ir e, alkoholinių gėrimų sektoriai ypač tai pajus. Jau e, turėsime e, ieškoti. E, kelio ir krypties rūke be komposo. Ir daroma viską, kad e, būtų e, skiriama papildomai lėšų 2010 e, biudžete žemės ūkio sektoriui, kad jis galėtų atremti numatomą šoką. Noriu pasakyti, kad visiems Europos ūkininkams Brexitas atneš juntamas pasiekmes. Ačiū toliau žodis poniai Vrecenovai. Eh, za necelý měsíc a půl dojde k brexitu. tento fakt je znám a. Mažiau nei po pusantro mėnesio įvyks breksitas, mes tą žinome ir turėtumėm su tuo susitaikyti, nors ir to nenorime. Dauguma šiuose rūmuose pasisako už tiesioginę demokratiją. Referendumas yra patikriniausia to forma ir rezultatas turi būti gerbiamas. Komisija ir taryba turi pasinaudoti turimu laiku, siekiant užkirsti kelią pastraukimui be sutarties, nes jisai pakenks ne vien tik tai Junktiniai karalystėje, bet ir Junktiniai karalystėje, piliečiams, įmonėms. Tačiau susitarimą turi patvirtinti abi šalis. Akivaizdu, kad Junktinė karalystė dabar nesutinka su dabartinės versijos susitarimu, tad tai turi keistis. Toliau, ponė Delangė, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinia, atėjau dirbti į politiką dėl ragų ir snukio lygos ir mes matome, kad jinai nesustoja ties ribomis Niderlandų, Airijos, Prancūzijos ar Junktinės karalystės. Uh, E, šio šimtmečio pradžioje ir šimtai tūkstančių milijonai galvijų buvo nudėti dėl lygos, nuo kurios jie galėjo būti lengvai paskiepyti. Ir tas pasibaisėjimas kaimo regionuose, kuris nuskambėjo, nebuvo išgirstas Londone, nes Britų vyriausybė tuo metu nenorėjo e, pakeisti nevakcinavimo politikos. Tad e, šiuose rūmuose yra atstovaujama Europos ir Britų interesams siekiant keisti šią politiką. Be kita ko, kalbant ir apie veiksmus prie Škotų sienos. Beveik 20 metų proeuropiečių toriai tuo metu dirbo ir jie buvo pašalinti e, iš. E, partijos tų žmonių, kurie net negali dalyvauti šiuose diskusijuose. Mes kalbame apie tai, kad dabar mes atstovaujame tiek Britų, tiek Europiečių balsui. Ir kaip ir dauguma, dauguma Britų piliečių, bičiuliai, taip pat ir šis parlamentas nenori pastraukimo be susitarimo. Reikia pasakyti aiškiai, kad mes nesutiksime su prieigą e, tų projektų ar jų patekimu, kurie nebus prižiūrimi. Mes taip pat nesutiksime su žemesniais ir gyvūnų gerovės standartais, kai kalbame apie prekes, kurios e, pateks į e, Europą. Dėkuoju Jums uždėmesi. Vieną minutę kalbės ponia Kampulenatė, prašom. Pirmininkė, narystę ar nenarystę, vis tiek Britai išliks tarp mūsų. Tad mes viską turime žiūrėti labai rimtai ir toliau bendradarbiausime su e, kolegomis ateityje. Aišku, kad reikia saugoti žmonės, tai yra demokratijos širdis. Mes e, Suprantame, kad vakarų demokratijoje vyriausybė atspindi parlamento e, daugumos valią. Dabar e, matome, kad abu parlamento rūmai patvirtino atitinkamą savo poziciją, tad iš esmės neturėtų kilti nerimas, bet atrodo, kad premjeras Johnsonas mėgina atimti kontrolę iš parlamento, iš Britų. Junktinės karalystės vyriausybė ir toliau flirtuoja su pasitraukimu be sutarties. ES turi išlikti rami, principinga, protinga ir mes negalime priimti sprendimo už, Britų, už Britus, bet mes galime prisidėti prie to, jeigu Britai norės sutvarkyti šią betvarkę. Um, pone Harantsova, pusantros minutės, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Nekartosiu to, kas buvo pasakyta. Dauguma iš mūsų nenorime breksito, kai kurie netgi tikimės, kad jisai gal net iš vis neįvyks. Bet e, bijau, kad e, Britų premjeras yra pasirengęs tiesiog išgrūsti Junktinę karalystę iš ES be jokio susitarimo. Tad komisija turi ir toliau ruoštis tokiam scenarijom. Dar daugiau. Komisija ir valstybės narės turi parengti nepaprastosios padėties planą savo verslui. Mes e, negalime nepaisyti daugiau nei 3 milijonų Europos piliečių teisų, kurie dirba saloje. E, kai kalbame apie lapkričio pirmosios perspektyvą. E, tarsi ieškoma vienaragio. E, tai, kas buvo patvirtinta, yra atšaukiama, keitėmi, keičiami terminai, o laikas bėga jo vis mažiau. Ir aišku, kad ES trūksta kantrybės ir nenuostabu. Ačiū toliau, ponas Kuzmiukas. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos pirmininkė, gerbiamas komi... gerbiami kolegos. Pirmiausiai yra neužtikrintumo dėl piliečių teisių, nes jų teisės turi būti ginamos kaip kad ir dabar pastraukimo atveju. Atsiras didžiulė spraga es biudžete. Nors iki 20 metų Junktinė karalystė dar turėtų mokėti įnašus, nes tai išplaukia iš atitinkamų įsipareigojimų. Kitas dalykas yra prekyba su Junktinė karalystė ir didelis beveik 100 milijardų eurų, pavyzdžiui, 17 metais prekybos perviršis. Tai reiškia, kad mes turėsime vadovauti šioje srityje PPO standartais. Ir jau dėl vien šių trijų priežasčių ES turėtų pasirūpinti tuo, kad pasitraukimas būtų grindžiamas atitinkama Britų deklaracija ir e, turi būti vadovavimasi tik tai gera valia Britų atžvilgių. Dėkojame toliau. Ponas Niedermayeris. Viskas, kas buvo svarbu apie Brexitą, jau buvo pasakyta, kalbant apie e S27 pozicijos, tarybos, parlamento poziciją, aiški, skaidri, stabili. Tačiau nereikėtų praleisti galimybės pasiekti susitarimą, kuris sumažintų Brexito išlaidas visiems europiečiams. Taip pat turiu galvoje tiek Junktinės karalystės, tiek ir kontinento europiečius. Jeigu atidėjimas padidintų tokio rezultato tikimybę, jį reikėtų numatyti. Tačiau mes turėtume pasimokyti iš savo uh, bičiulių dėl to, kad savo visuomenės galime padaryti geresnės ir išvengti krizės, kurie akivaizdi Londone. Pirmiausiai, politikai kartais turėtų pripažinti, kad asmeniniai interesai, valdžia ir laimėjimas rinkimuose yra netokie svarbus, lyginant su visuomenės gerove. Ir taip pat Daugiau tarpusavėje turėtumėm kalbėtis, ypač tais atvejais, kai netaip jau ir skiriasi mūsų pozicijos. Mes turime tiesti tiltus, o neskatinti skirybas. Ir galiausiai turėtumėm skatinti tokią kultūrą, kurioje vyrautų tiesa, o ne melas. Pilietinės visuomenės grupės turi užtikrinti kad e, ta tendencija, kai yra pasirenkamas melas, o ne tiesa, e, neturi tęstis ir norėčiau, kad tą turėtų galvoje premjerai. Vieną minutę ponai Liberatskiai. Ačiū pirmininkė, kolegos. Aš nebejoju Junktinės karalystės teisę pastraukti iš es. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką politinę atsakomybę, kalbant apie tikėjimą Europą. Ir ši politinė atsakomybė yra nepaprastai svarbi ir dėl jos. Ir, ir, atitinkamai reagavo taryba, parlamentas ir komisija. Mes siekiame apsaugoti e, savo prekybą, ekonominius interesus, tačiau atsakomybės stygiumi dabar pasižymi Britų vyriausybė. Man susidaro įspūdis, kad e, ar karas, ar taika, e, tai ne jų problema, tai yra mūsų problema. Jie nori naudos, bet nenori dalintis atsakomybę. Aš nemanau, kad yra kažkokių tai konkrečių pasiūlymų ar išeičių. Tad aš apeliuoju į Junknės karalystės vyriausybę. Kurkite pasitikėjimą, nes be jo nebus sprendimų gerų sprendimų. Ačiū, ponas Kučiukas, minutė. Po referendumo Britai mums kiekvieną dieną siunčia žinę, kad Faražas jau nebėra jų valios veidrodis. Ir mes matome, kiek daug proeuropiečių e, parlamentarų čia dirba ir tai yra įrodymas. Tad reikia pokyčių labiau nei bet kada anksčiau, nes mes matome, kad Brexitas vyksta torių labui, bet nėra jokio konkretaus plano, kaip jį gyvendinti. Reikalaujant pašalinti apsauginį mechanizmą be susitarimo, nepateikus praktinių sprendimų, Britų vyriausybė. E, paskatins tokią situaciją, kai nebus užtikrintumo, o e, piliečiai šeimos nori užtikrintumo. 3 e, milijonai, be kito ko labai daug bulgarų gyvena šioje saloje, bet tas nusivylimas ir ta baime juos lydi kiekvieną dieną po referendumo. Brexitas yra prasta idėja. Ačiū. Uh, Pusantros uh, minutės toliau žodis ponui Peters. Mininkė kolegos, šiandien daug jau pasakyta šitą, bet vienas dalykas yra aiškus, mūsų laukia didžiuliai iššūkiai susijęs su breksitu, o išstojimas be sutarties reikštų, kad e, iškiltų grėsmė beveik daugiau nei milijonui darbo vietų ES, o Belgijoje 40 tūkstančių darbo vietų, e, Flandrijoje 11 tūkstančių. E, didžiausią kainą už jį sumokėtų mažos ir vidutinės įmonės, o atrodo, kad e, Britų vyriausybė net nežino, kaip e, gyvendinti šį brekstą, kurį pasirinko. Mes, ES, turime pasirengti tokiam scenariui, parengti piliečius. Komisija rugsėjo pradžioje patikė pasiūlymai dėl globalizacijos padarinių sušvelnimo fondo lėšų panaudojimo. E, ekstremalių atvejų, tačiau neaišku, ar mažosios e, MVI turės galimybę juo pasinaudoti. Ir rezoliucijos, kuriai pritariu 14 punkte, yra aiškus pareiškimas, kad parlamentui reikia dirbti kiek įmanoma greičiau, kad užtikrintų, jog reikalinga finansinė parama MVI būtų patvirtinta, kad e, Brexito atnešama našta būtų sumažinta iki minimumo ir kad tam būtų pasiruošta. Ačiū toliau ponas Picula vienai minutiai. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū pirmininkė, praėjo trys metai nuo referendumo dėl Brexito ir daugelis parlamente buvome nustebę jo rezultatu. Tačiau praėjus trims metams po referendumo Jungtinė karalystė dar nėra pasirengusi prisimti atsakomybės už breksitą, nei atsakomybės už breksito atsisakymą. Dėrybos baigtos, ačiū ponė Barnyje. ES e, pas, aiškiai pasakė savo poziciją, tačiau kitapus Lamančio matome politinį chaosą tai šalis, kuri padėjo demokratijos pamatus ir to šalies parlamentas šiandien suspenduotas. Sunku atskirti strategiją nuo politinio blefavimo ir politinės atsakomybės vengimo, tačiau vienas dalykas akivaizdus. Negalime leisti, kad breksitas pradėtų kelti pavojų ES sanglaudai ir visiems mūsų pasiekimams. Vienai minutį žodis ponui Bilčik. Ačiū ponė pirmininkė, meli kolegos. Europos piliečiai yra šio parlamento pamatas ir DNR ir mums tenka pareiga apginti juos, kada tik tai galime. Europos parlamentas visada pasisakė už vieningą požiūrį į Brexitą ir o už apsaugą nuo jo negatyvių pasiekmių. Parlamento tekste konstatuojama 27 narių vienybė, tačiau man atrodo, kad dar svarbiau išlaikyti vieningą Europos požiūrį į Brexitą, ypač dabar, kad apgintume visų ES piliečių. Šalių piliečius, kurie gyvena Džiojo Britanijoje. Ypač turime išlikti stiprus ir vieningi, akcentuodami, kad Britų vyriausybė darytų uh, pastangas ir užtikrintų ir suteiktų reikalingą uh, gyventojo statusą visiems uh, ES piliečiams. Taip pat turime būti pasiruošę e, breksito, kietojo breksito pasiekmių atremimui. Kad ir kaip stengs, besistengtume jo išvengti, turime visi drauge vieningai būti jam pasiruošę ir apginti piliečius, jeigu tektų uh, E, susidurti su negatyviausiu Junktinės karalystės išstojimo scenarijumi. Nepamirškime, kad 27 valstybių vienybė buvo mūsų sėkmingų darybų su Londonu sėkmės pamatas. Turime ją sustiprinti, rengiantis sunkiausiems e, sprendimams dėl breksito. Ačiū. Ačiū toliau, ponė Regner, vieną minutį. Dėkoju. Jau trejus metus, pasisakant jau už breksitą, visiškai be plano. Uh, E, eina jo link. O pasiekmes pajusime visi. ES garantuoja vienodas sąlygas darbuotojams, moteriams, vyrams, e, motinystės atostogas, profsąjungų nariams teisės galioja. galioja. Po breksito visa tai e, pranyks ir ypatingai nukentės moterys Junktinėje karalystėje po breksito, nes jos nėra tokios mobilios kaip vyrai. Jos e, dažniau e, dirba namuose, sveikatos apsaugos sektorija, daugiau socialinių e, išmokų gauna ar rūpinasi šeimos nariais. Tad tol, kol galime tiesti pagalbos ranką, darykime tai. Nes ištiesta pagalbos ranka visada yra geriau negu ciniškas save žlugdantis e, požiūris, e, tebūnie tas, kas bus. Ponas Kirčios toliau vienai minutiai. Eh, Ačiū. Manau, kad šis e, trileris pavadinimu Brexitas primena 2015 Grexito trilerį, nors uh, Borisas Johnsonas E, yra kitoks politikas, jis e, laikosi to paties požiūrio kaip Aleksis Cipras, nes abu e, partijų interesus laiko svarbesniais už nacionalinius interesus. E, ir darydamas viską, ką daro, e, važinėja iš, iš sostinės į sostinę, e, ne, nesigilindami į savo veiksmų pasiekmes ir atrodo, kad jie nieko nerizikuoja. Tačiau reikia pripažinti, kad Cipras paskutiniu momentu e, padarė manevrą, padarė 180 laipsnių posūkį, susivokė sudėtingą realybę ir e, sutiko su pono Junkerio pasiūlymu. Manau, kad ponas Johnsonas nepaseks šiuo keliu Mes turime stebėti, kas vyksta Britų parlamente, kaip sekasi Britų žmonėms, Britų jaunimui ir nusiųsti jiems žinę, kad mes būsime su jais. Ačiū toliau, ponė Šaldemoze. E er Jungtinė karalystė išstoja iš ES. Aš dėl to apgailestauju, bet toks yra Britų pasirinkimas ir turime jį gerbti tačiau beveik nedovanotina būtų, jei tas išstojimas įvyktų e, kietuoju variantu, tai atsilieptų daugybei žmonių abipus Lamanšo. Tai e, kainuotų darbo vietas, e, tai dėl to nukentėtų studentai, mokslininkai. Tikriausiai reikia skirti daugiau laiko sprendimo paieškoms, taip pat tam, kad būtų išvengta e, išstojimo be sutarties, taip pat, kad apsaugotume piliečius ir ekonomiką. Aš palaikyčiau siūlymą skirti dar daugiau laiko, kad būtų pasiektas susitarimas. Taigi išvenkime išstojimo be sutarties, tai niekam nedaugi, nenaudinga. Fru talman! Det finns eh, mycket att säga om Brexit, men jag... Ponas Warnborn. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, daug ką galima būtų pasakyti apie Brexitą, bet aš eh, tik keletą dalykų paminėsiu. Visų pirma, prekybiniai ryšiai. E, Švedijai Junktinė karalystė yra penktas pagal dydį prekybos partneris. Tačiau prekyba be abejo sukuria gerovę e, visur Europoje. Tačiau po 63 dienų ir kažkiek valandų tikriausiai susidursime su kietuoju breksitu ir tai reikš nuostolius e, darbo vietų prasme ir taip pat e, pre, pajamų iš prekybos. Būtų gerai, jeigu vis dėlto keltume sąlygas dėl pratesimo breksitui. Reikia jas suformuoluoti kiek įmanoma dosniai, geranoriškai, jeigu būtų kokį nors šansų, kad e, viskas e, susitvarkys deramai. Tikrai pasisakyčiau už tai, bent jau, kad e, priekybos ryšiai būtų plėtojami kiek įmanoma geresni. Ačiū. Toliau kalbės ponia Fritson. Ten sėdite, matau jūs dabar. Prašom. Ačiū. Pone pirmininkė, Padėtis Junktinėje karalystėje yra tikrai labai rimta. Po kelių savaičių gali nutikti taip, kad Junktinė karalystė tiesiog iškris iš Europos Sąjungos e, ir toks jos pasitraukimas be sustarimo turės neigiamų pasiekmių įvairiems interesams. E, Britų interesams, e, taip pat ir europiečių interesams žinome, ką kokį efektą pajus verslas. Mano šalyje, pavyzdžiui, yra 500 tūkstančių, ar mano šalies piliečių yra 500 tūkstančių, kurie paliko Švediją ir dirba Junktinėje karalystėje. Jiems e, diena iš dienos kyla dabar nerimas ir daug įvairių rūpešių, lygiai taip pat e, tas pasakytina ir apie Britus gyvenančius čia. Buvo su sudarytas subalansuotas e, sustarimo projektas, kalbėta daug apie sąlygas jam keliamas, sakėme, jog esame atvirai nusiteikę dėl ateities, bet aš norėčiau paraginti premjerą Johnsoną vis dėlto prisimti atsakomybę, nes jeigu prisimi tą atsakomybę, tuomet sieki geriausią savo šalį. Ačiū, ponas Makelės, te vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, norėčiau pabrėžti, paminėti daugelį dalykų, kuriuos jau užsakė ir kiti kolegos, bet e, vienas dalykas yra labai svarbus e, Mm, kalbant apie išstojimą be sustarimo. Panas Johnsonas nuolat mini politinį sustarimą. Taip, tarp ES ir Junktinės karalystės buvo toks sustarimas dėl laisvosios prekybos zonos, dėl e, policijos ir teismų bendradarbiavimo, dėl e, užsienio ir saugumo politikos ir gynybos sričių. Jeigu įvyks išstojimas be susitarimo, tuomet negalėsime bendradarbiauti būtent šiame kontekste. Ir, ir e, pagal mm, mm, bendrąją saugumo ir, ir, ir gynybos e, politiką lygiai taip pat joks bendradarbiavimas negalės e, vykti. Tai yra papildomi reikalavimai, kurie yra labai svarbus. Čia kreipiuosi į kolegas iš kraštutinės dešinės. Ir sveikinu šį rezoliucijos projektą. E, noriu padėkoti ir Brexito koordinavimo darbo grupiai, kuri pasidarbavo Labai puikiai iš pėties. Ačiū ponas Dans. Vieną minutę dėkoju. Būkim um, atviri ir sažiningi, ką reikėtų apkaltinti dėl viso to, vyk, kas vyksta. Jūs anoje, pus, anoje pusėje kalbate apie vienus dalykus, paskui e, norite, kad išstotų Junktinė karalystė iš paties stipriausio ekonominio bloko pasaulyje, paskui e, jau vėlgi pereinate prie sveikatos apžiūros, sveikatos priežiūros sistemos ir e, kitų dalykų. Šalis, kurią tikrai myliu, yra geresnė negu ponas Johnsonas ir geresnė negu visi tie sėdintys anoje salės pusėje. Pone mm, Barnie, daugelis mano kolegų tikrai nebenori kalbėti tą temą, mums viskas iki kaklo, e, tikrai reikia pasakyti. Ir Britų, e, Brit, e, Britai nori likti ES, mums tiesiog reikia laiko, reikia alternatyvų, reikia variantų ieškoti. Ponas Sikorski, toliau vieną minutę. Ačiū. Pone pirmininkė, Norėčiau pradėti pasveikindamas pana Barnie už jo profesionalumą, su kuriuo ėjo į šias darybas. Daug kas um, kalbėjo apie tai, kad um, reikia pagaliau um, atsitraukti nuo, nuo viso to, kas vyksta čia pas mus, tačiau mes matome, kad mums vis dėlto puikiai pavyksta. Mes esame stiprioji pusė. Dabar turime ieškoti sprendimų, kad airijos žmonės, šiaurės airijos žmonės nenukentėtų. Kalbu apie apsauginį mechanizmą. Ir tikrai daug kas priklauso ir nuo to, kiek Britų pusė prisidės prie visų procesų. Labai tikiuosi, kad jį turės tą galimybę. Čia anoje E, namesalės gale pasisakoma už breksitą labai ryškiai. Bet aš turėčiau vieną klausimą ponui Faražui ir jo bendrams. Jeigu jums pasiseks ir Junktinės karalystės vyriausybė pasirodys besanti teisi dėl to, kas pasakytina apie išstojimą be sustarimo, prašyčiau tik tai neversti po to kalties už visą tai mums. Ačiū kolegos, kad stengiatės laikytis jums e, skirto kalbėjimo laiko ir kad štai jūs irgi prie to prisidedate. E, ačiū, ponas Ruiz Deveza. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš beveik 70 metų mes, europiečiai, nusprendėme įkurti politinę sąjungą. Ta padarėme todėl, kad žinojome, jog tai yra geriausias būdas mm, E, spręsti kylančius iššūkius, e, palaikyti tarpusavio ryšius. Tačiau dėja 2016 metais per referendumą dėl Brexito e, nedidelė dauguma pasisakė už tai, kad Junktinė karalystė išstotų Europos, iš Europos Sąjungos. Tai regis tapo ES e, egzistencinė krize, tai buvo manyta, tačiau dabar e, viskas pakrypo kitaip, dabar tai yra Junktinės karalystės egzistencinė krizė. Ar Borisas Johnsonas pasirengęs e, įgyvendinti bendruomenių rūmų patvirtintą teisų bilį. Jeigu ne, tuomet pasiekmes bus tikrai pražutingos. Dėkoju. Ačiū ir dabar vieną minutę ponui Fitzgerald. Ačiū. Tai, ką mes neretai pamirštame ir ignoruojame, yra, jog kietos rankos politika e, visiškai nepaiso gyventojų, piliečių, vyrų, moterų ir vaikų, kurie tiesiogiai pajunta pasiekmes e, tos politikos. ES ir ši demokratija aiškiai pasisakė nuo pat pirmosios dienos, kad darys viską, nesvarbu ar bus sustarimas ar ne, kad nebūtų poreikio um, statyti sieną, kad būtų nutrauktas taikos procesas. Prisiminkime ir nuolat e, įsisamonininkime tai, kad taikos procesas yra be galo svarbus ir bet kokios pastangos Junktinės karalystės e, palaikyti taiką bus e, pasveikintos ES. Tačiau kol kas pasiūlymų, kurie numatytų užtektinai apsauginio mechanizmo elementų, nėra. Ir apsauginis mechanizmas e, dabar numatytas yra vienintelis galimas sprendimas. Šis parlamentas ir taip pat e, viena, kai kurie Westminsterio nariai yra pasakę, kad e, sustarimas turi būti. Dabar procedūra, prašau žodžio, 19 prašančių žodžio. Pasistengsiu suteikti žodį daugiau nei penkiems kolegoms. Žinau, kad nusivylimas didelis, nes daugiau yra norinčių kalbėti. Tad prašome pirmojo kolegą. Prašom. Ačiū kolegos. Mes visi žinome, kad breksitu bus susilpninta ES, kaip kad jis ir silpnina Junktinę karalystę. Aš nesuprantu, pono Faražo, kaip jūs galite teikti, kad Junktinė karalystė bus stipresnė be susitarimo Nemanau, kad e, jos pozicijos bus geresnės atsižvelgiant į didelės šalis ir lyginant su didesnėmis, su mažesnėmis gal ir taip. Ir labai apgailestau dėl tokios jūsų pozicijos ir politikos. Kai jūsų piliečiai apsisprendė, aš tikrai esu įsitikinusi, kad e, piliečiai nebalsavo už šį chaosą, už šį, šią griūtį jeigu Junktinė karalystė išgrius iš ES be susitarimo, vis tiek teks dėrėti su ES dėl naujo susitarimo. E, tam, kad būtų užbaigti visi klausimai, reikės kalbėti apie finansinius atitinkamus aspektus ir toliau vis tiek kalbėti su ES. Toliau, ponia Ward. Under the Johnson Vadovaujant Johnsonui mes e, liudijame, kaip e, koks yra populizmas, jis yra pats prašiausias premjeras, pasipiktinimas visai, keltis pasipiktinimą visai valstybei ir partijai. Jisai islamofobas ir kitoks fobas. Jis yra, kitaip tariant, mes matome, kad klanas, kurį pasirinko mažiau nei 2 procentų mūsų žmonių. Jisai žaidžia žmonių likimais. Jo pasirinkta kryptis reikš, kad pritruks maisto, vaistų vaistų, kad kels grėsmę taikiam sambuviam, kainuos gyvybės, o taip pat ir žmonių pragyvenimo galimybės. Vyriausybės politika, ji iš esmės ją nulėmė neišrinktas patarėjas. Ar jisai įgauna kontrolę, juk mes atsiprašome, atsiprašome kalbėtojo nutraukiamą Ačiū, laikas pasibaigė. Sorry, to... Jeigu kiekvienas viršis kalbėjimo laiką, tuo mažiau galės kalbėti. Toliau ponas Dan, minutę. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą Barnie. Nesu tikras, ar jisai galės atsakyti, bet jeigu nebus susitarimo, Ar būtų teisinga manyti, kad informacijos mainai tarp Europolo ir policijos tarnybų bei visų jungtinės karalystės policijų tarnybų sustos. Ir tai reiškia, kad organizuotas nusikalstamumas jungtinėje karalystėje, jo apimtis tik tai auks. Pane Rather Jones, prašom. Ačiū. Kolegos, pirmiausiai atsiprašyčiau už mano uh, tautiečių elgesį, bet jie tikrai neatstovauja mūsų, tai yra Britų daugumos. Uh, Mes matome, kad e, visišką betvarkę sukūrė breksito šalininkai, nes jie nesutarė dėl to, kokio breksito nori. Ir tą netvarką jie atspindi e, Junktinės karalystės politikos įdas. E, uh, Britų piliečiai turi turėti galimybę pasirinkti, kokia yra pasitraukimo vienintelė alternatyva ir kad galėtų pasirinkti galimybę likti ir tai būtų geriausias susitarimas mums. Mums reikia daugiau laiko. Išgrivimas, susitarimo nebuvimas negali būti alternatyva. Tai būtų tik tai pragaištingas. Uh, savi, e, destruktyvus savo pačių atžvilgių elgesys. Tad mes turime vengti tokio rezultato, taip kaip mes ir siekiame to gatvėse, parlamente ir kitur. Ačiū. Ponas Torč, minutė. Norėčiau perspėti dėl ketinimų bandymų pristatyti ES kaip vienetą, kur, kur, kurią prižiūri, kurią saugo tokie žmonės kaip Feršofštatas. Tačiau mes džiaugiamės Europos, kad esame Europos Sąjungoje, norime, bet tuo pat metu norime ją ir reformuoti. Tačiau kai kurių pasisakymų tonas neužtikrina pagarbos Britams, Britų valiai, kuri buvo išreikšta ir kurią būtina gerbti. Būtent todėl manau, kad svarbu, kad pasiektume susitarimą, kad būtų susitarimas. Žinau, kad nebus lengva, bet reikia geros valios, nes turėsime gyventi vieni šalia kitų, šalia Britų, kurie yra labai svarbus vakarų civilizacijos gynyboje, vakarų pasaulyje. Ir su jais dalinsimės ne tik rinka, ne tik gynyba, bet ir turėsime bendrą ateitį. Nenutraukime visų saitų. Ponas Gosmo. Sorry, do you want to say something to me? Ar norite kažką man pasakyti? Kalbėtojas nekalba ir mikrofoną. Sorry, colleagues, please. Jūsų pavardės nėra pasisakančiųjų sąraše. Jeigu būtumėt pakėlę kortelę, būčiau suteikusi jums žodį. The, so Ar galima tęsti, kad nepritrūktų laiko? Toliau vienai minutiai. Ponas Gosmo. os britânicos pronunciaram se em referendo sobre o brexit e portanto não é direito deste parlamento Britai nusprendė išstoti ir parlamentas neturi teisės daryti spaudimo arba formuoti nuomonės dėl tokio rezultato. Parlamentas privalo gerbti šį rezultatą, nes tai reiškia pagarbą demokratijai pasisakymai, kurie, kuriuose kalbėjo kolegos kitaip, nėra geras indėlis ieškant bendro draugiško sprendimo, dėl kurio būtų susiderėta. Nežiūrint į nieko, parlamentas neprivalo prisijungti prie neatsakingo Britų premjero, kuris bando pasiekti išstojimą be sutarties, kuris kelia grėsmę didžiojo penktadienio taikos susitarimui ir kurio, ir, ir, kurio elgesys taip pat kelia grėsmę e, europiečių gyvenančių Britanijoje teisėms ir Britų gyvenančių Europoje teisėms. Europos parlamentas privalo ginti visus tuos piliečius. Ačiū toliau vienai minutiai žodis ponui Milan Mon. Buvo kalbėta apie tai, kokias negatyves pasakmes atneš breksitas abiems pusėms. Norėčiau pakalbėti apie žuvininkystės santykius tarp ES ir Junktinės karalystės. Uh, Tai puikiai, jas puikiai žino ir e, ponas Barnyje, jei e, įvyks breksitas ir įsigalios tarpinis susitarimas, turime sumažinti iki minimumo e, žalą e, laivynams, kurie žvykdo žvejybą Britų teritoriniuose vandenyse. Ir reikia užsitikrinti prieigą prie šių vandenų bent jau laikinai, kol bus deramasi dėl laisvos prekybos sutarties. Žinau, kad jums tai nepatinka, bet mums irgi tai nepatinka. Ir noriu dar kai ką pasakyti Noriu pabrėžti, kad ES vienas iš tikslų turėtų būti pasiekti susitarimo, kad būtų nu, numatytas e, abipusios prieigos galimybė prie išteklių ir vandenų abiems pusėms, taip užtikrintume galimybę žvėjams. Pirmininkė, atsiprašau, bet turiu paprašyti jūsų baigti, nes jūsų laikas baigėsi. Ponas Wells toliau. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Bet kokios šalies gynyba ir apsauga ir galimybė tai daryti yra neatskiriama suvereniteto dalis ir bet kokios vyriausybės svarbiausia užduotis. Todėl esu labai susirūpinęs dėl to, kad Mei vyriausybė bendradarbiaudama su komisija po to, kai Jungtinė karalystė balsavo dėl išstojimo, nusprendė įstumti e, Jungtinės karalystės žvalgybos ir kitas tarnybas į ES pavaldumą. Ir, e, leisti ne, niekam neatsiskaitančiai komisijai tai kontroliuotų. Tai akivaizdu deklaracija 100. 402 punktuose, kur kalbama apie išstojimą pagal 104 straipsnį. Mane tikrai neramina tai, kad Britų parlamentarai, neprisimdami atsakomybės, nesuvokė šios grėsmės, todėl raginu parlamento narius Junktinėje karalystėje atmesti bet kokias ir tokius bandymus dėl prastumti šį susitarimą iš naujo. Toliau ponia Curtin Darling. You, we... Ačiū pirmininkė. Šią savaitę matėme, kad Britų premjeras pabandė pasislėpti nuo piliečių Luksemburgė, e, nes išsigando smūgių jo išsipūtusiam ego. Taigi, tikrai ramina tas faktas, kad Europos demokratija yra gyva ir gyvybinga šiame parlamente, nes čia reiškiamos nuomonės, kuriams aš pritariu ir tos, kuriams aš nepritariu. Tie, kurie pasisakė už susitarimą 2016, už sparčiausią, lengviausią susitarimą, kurie dabar taip aktyviai pasisako už taip vadinamą švarų brekstą. Tokio dalyko nėra. Nieko nebus švaraus ekonominėme ir socialinėme nuosmukyje, kurį patirs visa Anglija iki pat e, Falklandų Malvinų salų. Tai nieko gera piliečių teisėms, kurios turi būti užtikrintos, žmonės turi apgimti, nieko gera, nei švaraus nebus chaose, e, kuris įsiviraus mūsų finansinėse sistemose. Tie žmonės neturi galiojimų. Britų žmonės turi nuspręsti, kas toliau nutiks su breksitu. Grazie, e, il... Ačiū. Dabar procedūra, prašau, žodžio užbaigiama ir vyriausiam darybininkui žodis, panui Mišeliai Barnie, dabar prašom. Kalbėk, ką jūs. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu kalbėti trumpai, bet noriu padėkoti Jums, gerbiami parlamento nariai, e, pirmininko Junkerio vardu ir visos darybininkų komandos vardu, e, kuria, su kuria turėjau garbės dirbti tris metus. Šios diskusijos svarbios Ir kaip visi puikiai suprantame, buvo galimybė išsakyti visiems savo nuomonės, kai kada labai skirtingas, bet tai yra tiesos momentas, praėjo trys metai nuo referendumo. Ir dabar išgyvename tiesos momentą šiuose dėrybose. Tai sudėtingas momentas, turime išlikti labai ramus ir pagarbus, elgdamėsi vieni su kitais. Taip ir toliau rengiuosi dirbti. Atsakydamas noriu padėkoti Jums už pasisakymus atidžiai klausiausi visų, kurie pasisakė, ypač parlamentarų iš Airijos ir Šiaurės Airijos, kurie kalbėjo apie sudėtingiausius klausimus, nes ten iškyla didžiausia rizika, kurią e, sukels breksitas, kalbėta apie piliečius kurių niekada ne, taip pat dalykų, kurių niekada neaukosime, tai vidaus rinkos ir keturių pagrindinių laisvių. Ačiū Jums už Jūsų komentarus. Klausiausi ir visų tų, kurie kalbėjo priešingai. Pasigirdo kaltinimai, kuriuos noriu atsakyti, kad būtų labai aiškus kai kurie dalykai. Tiems, kurių čia nėra, ponui Faredžiui, ponui Madisonui bei kitiems, noriu pasakyti, niekas nesiekė pakeisti Britų žmonių daugumos sprendimą išstoti iš ES. Niekas nenori to pakeisti, niekas nesiekė veikti prieš Britų valią, nei, Europ dėl išstojimo iš, vis, iš Mūtų sąjungos, iš vidaus rinkos, jūsų, tai jūsų pasirinkimas. Mes dėl to apgailestaujame. Mes tai sakėme dešimtis kartų. Labai daug mūsų dėl to apgailestauja. Tai net neša jokios naudos, bet mes tai gerbėme ir tai turi būti aišku. Ir man Europos vadovų taryba su parlamentui pritarius patikėjo įgaliojimus, kurių prisėmiau. E, Junkerio komisijos vardu ir taip pat ponios van der Leyen komisijos vardu, tai siekti ir pasiekti susitarimo. Tai reikalauja dviejų dalykų, ponai parlamentarai. Pirma, sakyti teisybę čia parlamente ir piliečiams, kalbant apie Brexito pasakmes. Jūs turėtumėte sakyti teisybę. Jūs kalbėjote apie pagarbą Britų piliečiams. Britų piliečiai, kaip ir kiti Europos piliečiai, turi teisę į teisybę apie breksito pasakmes. Visas pasakmes, kurios yra daug sudėtingesnės, kurių yra daug daugiau, nei, nei jūs bevelėte kalbėti. Jūs turite kalbėti tą teisybę ir jūs turite jaustis atsakingi. Po breksito turėsite suvesti sąskaitas su piliečiais Mes taip pat tam ruošiamės ir ruošiamės sakyti teisybę. Brexitas susitartimi, kurią rengėme, arba breksitas be sutarties sudė, sudėtingas, sudėtingiausias variantas. Aš sakau čia ponui Newton Dan ir kitiem, mes pasirengėme scenariui e, breksitas be sutarties. Tai susijęs su saugumu, bendradarbiavimu su Europolu. Žinoma, e, išstojimas be sutarties nėra likimas, tai laikinas etapas, reikės atnaujinti diskusijas dėl partnerystės susitarimo. Jau tris metus dirbau siekdamas laikytis pirmo, vis, vis, svarbiausio dalyko, visada visur sakyti tiesą, o kitas dalykas yra labai paprastas - rasti teisinius sprendimus, nes kalba eina apie sutartį. Mes kūrėme sutartį, ne deklaraciją. Reikia atsakyti ir rimtus teisinius klausimus, kuriuos kelia visi atsiskirimo aspektai, kur, kur, kurį jūs pasirinkote. Tai breksitas. Ne tik airijai, bet ir žuvininkystės srityje ir kitur. Reikia rasti konkrečius įgyvendinamus sprendimus, ne tik ketinimus norus, reikia konkrečių praktiškai gyvendinamų sprendimų. To ir laukiame iš premjero Boriso Johnsono ir jo komandos. Alternatyvaus pasiūlymo. Pirmininkas Junkeris apie tai kalbėjo. Ar jeigu kelia jeigu apsauginis mechanizmas kelia problemų, tai reikia ieškoti atsakymo į breksitą ir niekas niekada tikrai neturėjo pagrindo abejoti mūsų atsidavimu šiam darbui ir aš toliau dirbsiu ES vardu, prisimdamas visą atsakomybę, darydamas tai nuo širdžiai ir su atsidavimu. Ačiū už Jūsų dėmesį. Grazie, Michel Barnier. Dėkojame Mišeliui Barnier, o dabar tarybos vardu kalbės panėtų Punainė. Pone pirmininkė, garbus e, parlamento nariai, nepaisant e, bet kokio neužtikrintumo jungtinės karystės pusėje turime išlikti atviri naujoms e, mintims, kurios galėtų pasiekti, padėti pasiekti proveržio. Turint galvoje Junktinės karalystės pasitraukimą, šis klausimas turi išlikti mūsų prioritetas iki paskutinės minutės turint galvoje ir visus padarinius, kuriuos gali sukelti pasitraukimas be susitarimo. Mes turime tęsti savo pasirinkimą visoms įmanomoms situacijoms, taikant tikslinės priemonės ES tam, kad sumažintumėm potencialų poveikį piliečiams bei verslui. Tačiau, ponios ir ponai, taip pat turime būti pasirengę ir apsvarstyti 50 straipsnio laikotarpio pratesimą, jeigu gausime tinkamai pagrystą prašymą iš Junktinės karalystės vyriausybės. Norėčiau priminti tai, kad kantrybė, kantrybė yra vertybė ir darybė. Mes pasikliaujame jūsų pasitikėjimu visuose šio proceso etapuose. Tad labai Jums ačiū. Ačiū už išsakytą nuomonę, pateiktus pastebėjimus ir už jūsų dėmesį, ponios ir ponai. Grazie. Dėkojame ministrėje. Yra pateikti du rezoliucijos projektai po šių diskusijų. Diskusijas baigiame. Šiandieną vyks balsavimas. Dabar periname prie balsavimo. Vienos minutės per traukėlę, per kurią visi kolegos turės galimybę susėsti į savo vietas.